atstovauti reikia ES stipriau, aktyviau tokiose organizacijose, kaip pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas. Greitai komisija pateiks pasiūlymus tuo klausimu. Ačiū. Diskusijos baigtos tuo klausimu. Rytoj balsuosime pusę pirmos. Toliau ponios Matera pranešimas vienišų motinų padėtis. Keturias minutės jums suteikiama žodis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegoms, kurie praturtino mano pranešimą naujomis mintimis. Tikslas yra padėti pažeidžiamoms moteriams, vienišoms motinoms. Jos pačios vienos turi auginti vaikus ir dėl to dažnai atsisako profesinės karjeros. Joms grėsia dažnai skurdas, todėl joms reikia ES institucijų paramos, įvairios paramos. Man teko garbė ir atsakomybė parengti šį pranešimą apie vienišų motinų padėtį Europoje. Tai savo iniciatyvos pranešimas parlamente. Tikslas yra sukurti paramos mechanizmą vienišų tėvų šeimoms. Prieš kelis mėnesius Europos parlamente organizavau atvirus klausimus, svarstymus, pasikviečiau ekspertus, tėvų atstovus, mes išvardijome uh, prioritetinės rytis, kur reikėtų paramos. Pastaraisiais mėnesiais susitikau su organizacijomis, kurios padeda vienišoms motinoms Airijoje, Junktinėje karalystėje, Portugalijoje, Belgijoje. Susitikimas vyko Briuselėje. Taip pat pati asmeniškai lankiausi organizacijoje, kuri suteikia prieglopstį namus vienišoms mamoms. Keitėmės mintimis, pasiūlymais su organizacijos vadovu ir tiesiogiai sužinojau apie kasdienės tokių mamų problemas. Atstovaudama moterų komitetui aš nagrinėjau e, ir gilinausi į vienišų motinų padėtį Lenkijoje ir joms skiriamas išmokas. Europoje vykdoma įvairiausių skirtingų politikų vienišų motinų atžvilgių Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Graikijoje. Paprastai laikomasi nuomonės, kad išplėstinės šeimos parama padės vienišai mamai ar tėčiui auginti vaiką. Tačiau Prancūz... Prancūzijoje, Švedijoje Vokietijoje ir Danijoje, Šiaurinėje Europoje matome, kad valstybinė sistema skiria vienišai mamai paramą, tai ir išmokos, lengvatos, socialinė parama. Rytuose politika mišri. Kai kuriuose valstybėse manoma, kad šeima, išplėstinė šeima turi padėti, tai tarsi sovietinių laikų palikimas – Kitose valstybėse taikoma tarsi mišri pietų ir šiaurės Europos politika. Penki procentai maždaug mamų yra vienišos mamos. Estijoje Latvijoje tas procentas siekia netgi 9 procentus. Dažnai manoma, kad tai neatsakingos moterys, tačiau reikia pastebėti, kad 85 procentai tokių vienišų tėvų sudaro moteris nuo 25 iki 64 metų. Moteris kenčia nuo finansinės krizės pasiekmių, taip pat nuo darbo atlyginimo skirtumų. Statistiškai galima teikti, kad e, šios šeimos netokios stabilios kaip šeimos, kuriuose yra vyras. Kadangi tenka atlikti funkcijas, kurias paprastai atlieka abeji tėvai, trūksta poilsio, sunku pasirūpinti mediciniais poreikiais. Dažnai tokios moteris mažiau išsilavinusios negu ištekėjusios motinos, joms sunku patekti į darbo rinką, Man rodos, aš išnaudojau savo kalbėjimo laiką. Jūs galite mane nutraukti, pirmininkė, bet aš noriu pabrėžti, kad pranešime pateikiama puikių minčių, pasiūlymų. Siūlome naujus tikslus ES, siūlome, kad tai taptų vienu iš prioritetų, kadangi Europoje tokių moterų vienišų mamų skaičius didėja. Ačiū ponė Matėra. Dabar spontaniški pasisakymai. Nebauer. Elnök asszony, elsősorban szeretnék Barbara Mat. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Barbarą Materą, kuri e, labai išsamei ištyrė šią problematiką. Vienišų motinų padėtis susijusi ir su vaikų skurdu. Kas trečias vaikas skursta arba jam kyla grėsmė gyventi skurdžiai e, tose šeimose, kuriuose vaiką augina vieniša mama. Taip pat darbo, profesinio darbo ir privataus gyvenimo derinimas tampa egzistenciniu klausimu. Ir e, jei nebus imtasi tinkamų priemonių šiai problemai spręsti, tai mes nekaip nepasieksime užimtumo e, politikos tikslų. O šie vaikai tiesiog pastriks spastuose, todėl manau, kad turime imtis labai griežtų žingsnių. Ačiū. Dabar ponė Zaborska. Grazie, signora prezidenta, madam commissioner. Osamelė matky majú. Pone komisijos narė, vienišos, vienišoms, vienišų mamų dalia yra sunki, joms kyla grėsmė nuskursti, štai kodėl aš labai pritariu idėjai remti moteris, kurios yra įsiskyrusios, kurios augina vaikus vienos. Augin... Parama tokioms mamoms valstybė kainuoja daug, tačiau yra bandoma remti ir šeimą. Daugelis skirybų vyksta dėl ekonominių problemų šeimoje. Tačiau svarbiausia, pirmiausia sąlyga būtų, kad komisija dirbtų bandydama suprasti, kad šeima nėra tik santoka įtvirtinta popieriuje. Reikėtų suprasti, kad nėra sutapimas tai, kad šiandien girdime apie lyčių lygybės principo integravimą. Reikėtų kalbėti ir šiandien daugiau kalbama apie vienišas motinas, o ne apie vienišus tėvus. Ačiū dabar ponia Vaikova. Chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegy. Rojtova. Aš norėčiau paremti ponios Barbaros Materos pranešimą. Manau, kad valstybės narės turėtų sukurti tinkamus modelius, kuriais remiantis būtų galima e, teikti paramą vienišoms motinams, kad jos galėtų dirbti. Manau, kad reikėtų paremti e, taip pat ir mokesčių lengvatas e, tėvams ir vienišoms mamoms, tačiau ir susituokusiems poroms. Nereikėtų, kad jos e, būtų diskriminuojamos, nereikėtų vienišų mamų pastatyti aukščiau už e, poras auginančias vaikus. Uh, Europos komisija privalo užtikrinti pažangiosios praktikos keitimąsi valstybėse narėse, o valstybės narės turėtų remti um, pelno nesiekiančias organizacijas, kurios teiktų pagalbą moteriams ir padėtų joms grįžti į darbo rinką. La parola all'onorevole Costa. Ačiū. Dabar ponia Costa. Grazie Presidente, ringrazio la relatrice per la. Ačiū. Norėčiau padėkoti pirmiausia poniai pranešėjai. Ačiū už labai įdomų pranešimą. Mes žinome, kad Europoje dabar daugiau nei 5 procentai visų moterų yra vienišos moterys, motinos. Noriu priminti, kad 85 procentai vienišų tėvų sudaro moterys. Tai rodo, kokia moteriška ši grupė yra ir šią grupę reikalingos e, socialinės pašalpos. Turiu pasakyti, kad socialinės sistemos yra skirtingos. Ir e, Šiaurės Europoje, pavyzdžiui, e, daug jaunų vienišų mamų, ypač Skandinavijos šalyse, o pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ir pietuose E, vienišos motinos yra vienišos todėl, kad jos išsiskyrė. Tai reiškia, kad padėtis Šiaurės Europoje ir e, kitose Europos dalyse yra skirtingos. Socialinės pagalbos tinklai yra skirtingi. Kitose regionuose situacija yra daug sudėtingesnė, todėl kad socialinė parama nėra tokia išplėtota. Yra daug jaunų vienišų motinų, kurios e, gyvena itin sunkiai. Galima bandyti um, ieškoti skirtingų um, šios problemos sprendimo variantų. Galėtume pasvarstyti, ar nereikėtų atsižvelgti į skirtingą padėtį ir, aišku, reikia užtikrinti galimybę moteriai sugrįžti į darbo rinką. Dėkui. Ačiū dabar, pane Flešikova. E, v mnohých spoločnostiach, prevažne v tých, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mūsų visuomenėje yra daug patriarchinių modelių ir vienišoms moteriams neskiriamas reikiamas dėmesys. Dažnai uh, E, buvimas vieniša mama yra e, vertinamas kaip perinamasis laikotarpis iki to laikotarpio, kai bus sukurta šeima. Štai kodėl e, vienišos mamos padėtis yra dar sudėtingesnė ir mes turėtume reaguoti į tokią situaciją, kurdami naują politiką. Valstybės narės turėtų padėti vienišoms mamoms kurti tokį gyvenimą, kurio, kuris būtų tinkamas joms ir jų vaikams. Reikia koordinuoti valstybės politiką, švietimo politiką, sveikatos apsaugos, užimtumo, socialinės apsaugos, būsto suteikimo politiką, kuri būtų orientuota į vienišos mamos gyvenimą ir paramą jai. L'onorevole Nevedalova. Ačiū. Nevedalova. Ne. Važni kolegovia, Ačiū pirmininkė, kolegos. Vienišų motinų situacija Europoje yra baisi. Yra labai daug vienišų motinų, kurios gyvena skurde, socialinė atskirtyje, neturi darbo, jų fizinė situacija yra sudėtinga, tos moteris susiduria su įvairiausių rūšių diskriminacija. Todėl turime galvoti apie įvairias jų rėmimo, jų vaikų rėmimo programas kad būtų galima padėti ir profesinę pagalbą užtikrinti toms motinoms bei vaikams, kad būtų galima teikti įvairias konsultavimo paslaugas, padėti, pavyzdžiui, per mokesčių lengvatas įmonėms, kurios įdarbina vienišas motinas. Reikia taip pat galvoti ir apie įvairias savanorių kampanijas, kurios padeda vienišoms motinams, tačiau dažnai joms labai trūksta finansavimo. Reikia nepamiršti ir e, prevencijos tai yra turime informuoti jaunimą apie um, seksualinį elgesį ir manau, kad labai svarbu šios klausimus svarstyti. La parola all'onorevole Ceskova. Ačiū žodis, panė Českovai. Byla jsem stínovou zpravodajkou za naší skupinu evropských konzervativců pro tuto. Ačiū pirmininkė. ACR frakcijos vardu buvau šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, taigi norėčiau pasakyti štai ką. Čekijoje kas ketvirtas vaikas gyvena tik su vienu iš tėvų. 90 procentų vienišų e, tėvų, tai yra vienišos motinos, todėl situacija labai neramina. Labai remiu vis visus politikus, kurie stengiasi užtikrinti geresnės galimybės vienišoms motinams derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Todėl labai svarbu kalbėti apie lankstesnės darbo valandas, nu, nuotolinį darbą, vaikų priežos įstaigų um, ir panašių institucijų plėtrą, kad vienišoms motinams būtų lengviau dirbti um, regioninės plėtros klausimais daug dirbu, taigi žinau, kaip svarbu uh, užtikrinti galimybės vienišoms motinoms dirbti ir tuo pačiu metu rūpinti savo vaikais. Labai um, džiaugiuosi šio pranešimu, manau, kad pranešėjos darbas yra puikus, nes yra kalbama apie pagrindinės vienišų motinų problemas ir išryškinami pagrindiniai uždaviniai. Tačiau esu ECR frakcijos narė, todėl norėčiau iškelti vieną klausimą. Klausimas yra toks, ar tos priemonės, kurios yra paminėtos pranešime, sveikatos priežiūros, e, socialinės, e, socialinių garantijų srityje yra iš tikrųjų ES kompetencija. Manau, kad valstybės narės gali pasirūpinti šitais klausimais pačios. Ačiū ir pabaigai Jaslovietska. Europoje vis daugiau vienišų motinų ir vaikų be priežiūros. Labai sudėtinga tapti konkurencingomis e, vienišoms moterims. Labai sudėtinga kurti tokias priemonės, kurios e, palengvintų vienišų tėvų ar vienišų moterų padėtį Europa turi daugiau dėmesio skirti šiai problemai ir daugiau priemonių sukurti, kad moterys būtų aktyvios darbo rinkoje. Reikia uh, užtikrinti, kad jos galėtų keisti uh, savo kvalifikaciją, taip pat užtikrinti mm, vaikų priežiūros galimybės tokiu būdu, užtikrinant, kad uh, motinos ir tėvai galėtų mokytis, siekdami išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Labai e, svarbios profesinės ambicijos ir vaiko vystimuisi taip pat. Manau, kad labai svarbi ir vienišų tėvų problema, nors jų skaičius ir mažesnis, reikėtų dėmesio šiame pranešime skirti ir vienišiems tėvams. Grazie. La parola al commissario Reding. Ačiū, o dabar žodis komisarai Reding. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Mateirai už labai naudingą ir laikų parengtą indėlį į šią temą, nes jos pasirinktas klausimas yra ypatingai svarbus. Turime turėti omenyje, kad a, a, šeimų modelis kinta, aišku, vienišų tėvų vyrų yra, tačiau absoliuti dauguma yra vienišų motinų ir skaičiuojame, kiek yra dabar namų ūkių, kur vieniši tėvai augina vaikus. Dabar EBPO e tyrimai rodo, jog visose valstybėse narise yra labai didelių panašumų. Iki 2030 e, metų nuo 22 iki 29 procentų išauks vienišų tėvų skaičius. Taigi dabar, ką mes matome, yra tik tai labai augančios tendencijos pirminis etapas ir todėl reikia galvoti apie atitinkamus veiksmus. 2020 m. strategijoje mes siekiame sumažinti skurdo ar socialinės atskirties rizikoje gyvenančių žmonių skaičių. 60 milijonų ir būtent toks yra šiandien vaikų skaičius. 30 procentų vaikų to, gyvenančių skurdė ir gyvena su vienu iš tėvų. Taigi reikia galvoti apie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo priemonės. Mes rengėme rekomendacijas 2012 metais kuriuose pasiūlysime principus ir rodiklius tokiuose srityse, kaip pavyzdžiui, parama šeimoms, galimybė gauti pagrindinės paslaugas, kaip antai vaiko priežiūros, būsto švietimo paslaugas, e, prie, vaiko priežiūros paslaugos už prieinamą kainą yra labai svarbios vienišoms motinoms, vienišiems tėvams. Jie turi turėti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, jeigu nenori įstrikti skurde ir socialinė atskirtyje. Norime taip pat sužinoti daugiau apie šį reiškinį, todėl renkame duomenis, kad galėtumėm išryškinti pagrindinės tendencijas ir galvoti, kokios yra gerovės, socialinės gerovės teikimo e, e, sąlygos ir kartu ir e, Europos komisija finansuoja ir EBPO e, vykdomą tyrimą, e, kuris leis paskaičiuoti ir palyginti pajamų situaciją skirtingų tipų šeimose. Europos šeimų alijansas yra europinė platforma, kurioje keičiamasi pažangiaja patirtimi, skatinama platesnis informuotumas, keitimasis informacija šioje srityje. Tai yra labai svarbi platforma. Taip pat kaip ir mūsų lyčių lygybės institutas, kuris analizuoja įvairią informaciją, rengia priemonės, kaip lyčių klausimą integruoti į įvairių sričių politiką, kaip užtikrinti, kad būtų keičiamasi pažangiaja praktika ir mokomasi iš patirties. Gerbiama pranešėjas pasakėte, kad pirmą kartą plenarnėje sesijoje kalbame šią temą esu tikra, kad tai ir ne paskutinis kartas. Grazie, komisarė, la diskusijon. Ačiū komisijos nariai. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Balsuosime rytoj nuo 12.30. Kitas darbo tvarkės klausimas.